bendra šešių frakcijų rezoliucija, kuria keičiama kaip, kaip toliau, panašiai. Žodžiu, balsuojame dėl bendros rezoliucijos, vardinių balsavimų, taip EPP paprašė, pradedam balsuoti. Ar visi balsavote? Gerai, balsavimas baigtas. 47 balsavo, 46 už, vienas susilaikė, niekas neprieštaravo, taigi didžia dauguma patvirtinta. Baigėme balsavimo seansą. Protokolas šio posėdžio bus pateiktas kitos sesijos pradžioje priimti. Jeigu nėra prieštaraujančio, aš tokių nematau.